Dėkoju. Baigiame diskusiją šiuo klausimu, balsuosime rytoj. Kitas darbo tartis klausimas yra vienos minutės kalbos. Pradėkime nuo ponios Bokšor. Dėkoju. Taika, kuri užtikrintų svarbiausias teisės, yra vienas iš ES tikslų. Daugelis šalių nori prisijungti prie šios bendrijos, tačiau prisijungimas prie tos bendrijos numato ir tam tikrus įsipareigojimus. Ukraina pasirinko būtent šį kelią. Ukrainos žmonės e, yra tie, tarp kurių gyvena ir Vengrijos mažumos atstovai. Jų yra apie 15 tūkstančių žmonių. Vietos vengrų mažuma patiria e, tam tikrą spaudimą. Buvo surinktas žygis prieš vengrus kovo mėnesį. Tai yra prieš Ukrainos konstituciją. Tai taip pat netitinka ir šios šalies tarptautinius įpareigojimų. Aš pateikiau rašytinį klausimą poniai Mogeriniai. Savo atsakymę ji kalbėjo apie tai, jog asociacijos sustarimas tarp ES ir Vengrijos e, turi padėti garantuoti mažumų teisės ir kad ji grįž prie šios temos, kai vėl susitiks su Ukrainos partneriais. Pone, tą partiją, prašau. Dėkoju. Teisė laisvą judėjimą ir galimybė dirbti ES yra viena iš pagrindinių teisių. Kad ir kaip bebūtų gaila, daug sąžininkų darbuotojų iš rytų Europos susiduria su diskriminacija. Matėme daug atvejų per pastaruosius keletą metų, kai rumūnų darbuotojai buvo laikomi antrarūšiais piliečiais. Jie, jų atveju buvo, atžvilgių buvo piknaudžiaujama. Ir tokių dalykų neturėtų pasitaikyti 21 amžiuje. Aš manau, kad tai yra mūsų pareiga, Europos parlamento pareiga padaryti viską, kad visos nuostatos susijusios su darbo rinkos tvarka būtų gyvendintos. Būtina, kad būtų užgirstas kelias bet kokiai diskriminacijai. Dėl to turime labiau informuoti žmonės, kad jie žinotų savo teisės. Taip pat būtina, kad ES struktūros užkirstų kelią piknaudžiavimui valstybėse narėse. Turim nepamiršti to, kad uh, Rumunijos darbuotojai nevyksta dažnai į vakarų Europą, šiaip savo, jiems reikia pinigų, tačiau ta vakarų Europos darylis taip pat laukia tų darbuotojų, jie reikalingi, tai e, pridėtinė vertė ir nauda yra abipusė. Dėkoju. Kolegos, tai yra vienos minutės pasisakymas, neviršykite jums skirto pasisakymų laiko. Pone Zaborska, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Po keletų dienų Slovakija perims vadovavimą ES taryboje. Vienas iš prioritetų yra migracija. Slovakijos politikai yra padarę ne vieną pareiškimą dėl e, pabėgėlių, dėl to išplito tam tikra virtinė nesusipratimo visoje Europoje. Be abejo, klausimas labai sudėtingas, būtina siekti pagerėjimų, būtina tinkamiau saugoti išorės sienas, kovoti su terorizmu. Tačiau taip pat būtina uh, e, įdėkti uh, e, teisėtą prieglopšio teikimo procedūrą. Kol kas e, šią temą nekalbama. Aš tikiuosi, kad Slovakijos Respublika yra pasirengusi imtis iniciatyvos siekti konsensuso ir tai išsklaidys piliečių susirūpinimą ir tai taip pat padės užtikrinti, kad Europos žmogaus teisės yra tinkamai gyvendamos. Ačiū. Dėkoju, kolegė Tanasesku, prašom. Ponas Tanasesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Dėl jungtinių tautų iniciatyvos, kad būtų, kad nebebūtų užsikrėtimų žyv atvejais ir kad AIDS nebeplistų. Mes apie tai esame kalbėję, tačiau tuberkuliozė yra dar pavojingesnis dalykas. 7 iš 10 piliečių, kurie apsikrėtė su tuberkuliozė, mirs, jeigu nesulauks reikiamo gydimo. Tai yra įrodyta. Tad būtina, kad rytų Europoje ir Centrinė Azijoje, kur tos problemos aktualius, būtų e, informuojama apie tai. E, IVH infekcijos, infekcijos būtina užkirsti kelią, bet lygiai taip pat būtina rūpintis tuberkuliozės plėtimo atvejais. Problema šiemet e, susijusi su tuberkuliozė tik didėja. Aš manau, kad yra tikrai ties laikas ES ir ne tik jai E, parengti taisyklės 16-20 metų laikotarpiu, kur būtų kalbama ir apie živ, ir apie tuberkuliozę, apie kovą su šiem dviem problemom. Europos komisija turėtų taip pat e, numatyti reikiamą finansavimą, kad piliečiai galėtų gauti reikiamą gydimą. Ačiū. Ponas Curkanų yra kitas kalbėtojas. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į piknaudžiavimą susijusiu vaikų teisėmis valstybėse narėse. E, Rumunijos šeimos, kai kurios su tuo susidūrė, penki vaikai buvo atskirti nuo šeimos. Praėjo septyni dramatiški mėnesiai, 21 šalis pareiškė protestą, dabar ta šeima galės vėl gyventi kartu, tačiau parbu šeima dabar išgyvena panašią dramą Jungtinėje karalystėje. Norėčiau kreiptis į Jungtinės karalystės kompetentingas struktūras ir pasakyti, kad tie žmonės, rumūnai, yra ES piliečiai, kad būtina šeimai, šeimos netraumuoti, leisti jiems gyventi kartu. Ehm, vaiko teisės yra numatytas 29 metų jungti jungtinių tautų konvencijoje, e, devintame straipsnėje e, dėl vaikų teisų yra pasakyta, kad vaikai negali būti priežastys atskirti nuo šeimos. Ačiū. Madam. Dėkoju. Toliau pone Kortin Darling. Thank you, President. Pone pirmininkė, iš tiesų mūsų laukia didžiulis sprendimas, esminis sprendimas, kuris pakeis uh, mūsų kartų ateitį. E, čia aš kalbu apie jungtinę karalystę. Ir nuo 70-ojo e, dešimtmečio e, profsąjungos kovojo už darbuotojų teises, už vyrų ir moterų lygybę. Ir taip pat buvo iškovotos tokios teisės kaip e, motinystės atostogų, e, galimybė derinti e, šeimą ir profesinį gyvenimą, galimybę gauti apmokamas atostogas. O dabar mes siekiame laisvos, lankščios jungtinės karalystės. Tai reiškia, kad mes E, e, kad mes atsisakysime viso to. Prašau, balsuokite už Junktinės karalystės pasilikimą ES birželio 24 dieną. Dėkuoju toliau, ponas Salimovič. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dvi valstybės narės e, iki šiol proteguoja šio laikinę vergovę, tai yra Turkmenistanas Prašau, Uzbekistanas ir ir Pakistanas. Tai aš manau, kad mes turime daryti viską, kad e, kovotume su vaikų išnaudojimu medvilnės laukose, nes tokia vergovės forma yra labai pap paplitusi. E, ES turėtų pasmerkti e, darbo e, teisės pažeidimus, kurie nuolat vyksta Uzbekistane ir Pakistane. Ir mes turime kovoti su e, vergovė tiek vaikų, tiek suaugusių, nes tai yra įprastinė praktika šiuose valstybėse narėse. Taip pat e, mes turime kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus šiuose šalise ir kovoti su e, priverstiniu darbu visose Azijos valstybėse. Dėkuoju toliau ponas Žambatski. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami Kolegos, praėjusią savaitę e, Vokietijos Bundestagas nubalsavo e, už deklaraciją, kuri pasmerkė armėnų genocidą, kurį vykdė Turkija. E, tai įvyko 1915 metais. Tai yra istorinis teisingumas, kuris buvo atstatytas. Ir šitas istorinis teisingumas išprovokavo labai keista Turkijos premjero reakcija. Ta reakcija e, neturi nieko bendro su ES vertybėmis ir politika. Ir, ir šiuo metu e, e, tai yra e, propaguojama Turkijoje, bandant užglaistyti, nuslėpti Turkijos vyriausybės vykdomus nusikaltimus. Aš bijau, kad ES vadovai, valstybių vadovai padarė per daug nuolaidų e, totalitaristiniam režimui, kuris šiuo metu valdo Turkijoje. E, dramatinės reformos Šenfeino politika e, reiškia, kad e, Europos kad ne visi Airijos piliečiai gali e, pasinaudoti ES politikomis ir praktikomis. Yra labai svarbu, kad e, žemės ūkio, e, žemės ūkio sektoriaus darbuotojai gautų bežaupų tiesioginės išmokas, kad mūsų studentai taip pat galėtų dalyvauti atitinkamose Europos studijos programuose. Yra labai svarbu užtikrinti lygės vyrų ir moterų teises E, nie, jeigu e, e, bus nubalsuota už breksitą, e, tai tuomet e, Šiaurės Airija e, bus priversta būti kartu su Britanija. Thank you. Mrs. Clooney. Thank you, President. Um, Ačiū, pirmininkė. Man regis, kad turėtumėm pagalvoti apie galimybės, kurios mums atsiveria dėl reguliavimo valstybėse narėse ir dėl vidaus rinkos e, bendro e, naudojimo ekonomika sudaro labai e, nemažą E, dalį ekonomikos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 36 procentai vartotojų teigia, kada nors naudojasi tokiamis e, paslaugomis kaip Airbnb ir kitos. Ir panašu, kad iki 250 milijardų eurų apyvarta tokių paslaugų bendro naudojimo išauks. Tai aišku, irgi didina ir konkurenciją. Tai kuria papildomas darbo vietas, tad visiškai sveikinu neseniai pasirodžiusią komisijos e, iniciatyvą siūlyti valstybėms narėms reaguoti į naujus verslo modelius, kurti atitinkamas e, mokestinės sistemas jiems pritaikomas ir taip skatinti bendrai ES ekonomikos augimą. Junktinė karalystė iš tiesų išloštų pasilikusi Europos Sąjungoje, nes čia yra kuriamos darbo vietos, mūsų piliečiai turi galimybę laisvai keliauti į kitas šalis ieškoti darbo ir regionas susilaukia didesnės paramos iš ES negu kad sulauktų iš Junktinės karalystės vyriausybės e, vien tik. Europos sąjunga taip pat sprendžia su aplinkosauga susijusias e, problemas, siekia apsaugoti į raudonąją knygą įrašytas e, rūšis ir joms skirti didelį dėmesį. Mm, šiaurės rytų Anglijai bent jau sprendimas e, turėtų būti visiškai akivaizdus, e, geriausia pasilikti, blogiausia išstoti. Ačiū, ponia Harkin, toliau. Pone pirmininkė. Norėčiau užduoti šį vakarą klausimą, ar, ar negalėtų airijos politikai išstoti ir aiškiai uh, pasisakyti dėl vandens ūkio valdymo politikos šalyje. 2010 metais su komisijos nariu Patočniku buvo sutarta, kad čia šioje srityje taikomi mokesčiai yra neadekvatus ir 2000 trečiaisiais metais iš tiesų tai turėjo jau būti padaryta, sureaguota į tuos netinkamus mokesčius, ne 13, ne 14, ne 15. Ir taip pat ir teisingumo teismas yra pasakęs, kad už vartojimą vandenį negali būti num, numatyti rinkti tokie mokesčiai. Teismas taip pat pasakė, kad direktyva nenumato atitinkamos kainodaros pati savaime. Ir tai, kas tinka Vokietijai, turėtų tikti ir Airijai ir būti pritaikoma lygiai taip pat. Taigi visiškai nėra teisinio pagrindo ir jos politikams reikalauti tokių mokesčių už tiekiamą vandenį. Dėkuoju. Nesenai atliktos studijos rodo, kad vaikai tarp 6-9 metų ES e, turi viršsvario arba yra nutukę. Tai yra susiję su didžiuliomis išlaidomis. Vienas dešimtadalis visų sveikatos išlaidų ES tenka šiai problemai spręsti. Ir kol kas nebuvo padaryta jokios žingsnesnės pažangos tendencijoms pakeisti. E, E, su nutukimu reikia kovoti, o kova vyksta kol kas popieriuje. Konkrečiai nieko nenuveikta. Mums e, reikia konkrečių rezultatų. Žmonėms reikia teikti informaciją apie tai, kaip šių grėsmių išvengti. E, tinkamas maistas, užtinkama kaina, e, kova su melaginga reklama, ypač kai tai yra susijęs su vaikais, e, turėtų būti tie konkretų žingsniai. Būtina vykdyti bandomuosius projektus, kurti platformas, kur būtų galima mokytis apie mytybą. Darželiuose taip pat turi būti tam skiriama dėmesio, kai planuojamas vaikų maistas. Aš tikiuosi, kad kolegos šį projektą parems. Ačiū. Kolega Mamikins yra kitas kalbėtojas. Prašau. Ačiū. Žemės ūkis yra labai svarbus e, sektorius daugelį šalių. Jeigu pažiūrėtume į populiacijos žmonių augimą, tai pamatytume, kad vis svarbesnį vaidmenį vaidina žemės ūkis. Nuo pramonės revoliucijos miestai pritraukia vis daugiau žmonių, ir žmonės paliko kaimiškasias vietovės. Dabar daugelyje ES valstybių mažiau negu pusė žmonių gyvena kaime. Toskios tendencijos gali turėti e, poveikį e, ekonomikai dėl nuolatinio žmonių judėjimo, dėl transporto, dėl daugelio kitų dalykų. E, žemės ūkio produktyvumas turi aukti. Tačiau kyla ir tam tikras kultūrinis pavojus, nes kai kurios centrinės rytų Europos valstybės po 2004 metų kenčia nuo to, kad kaimiškose vietose praktiškai nebelieka žmonių. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkė. Pone Reis yra kita kalbėtoja. Jos nėra. Ponas Marijas, prašau. Mani 44 metais, mano minėta vieta, suvaidino esminį vaidmenį kovojant su fašistais. Dabar yra minima stovykas svarbi sukaktis. Albanijos piliečiams tas sukaktis labai svarbi tiems, kurie buvo pasmerkti Graikijos kaip karo nusikaltėliai. Jie dirbo Vokietijos okupacijos metais Vermechte tūkstančiai graikų civilių buvo nužudyti, o dabar atėjo laikas graikams e, paprašyti e, nuostolių atlyginimo iš Albanijos taip pat, nes tie žmonės dirbo su naciais. Keturi, 1945 metais Graikija nesutiko su tuo, kad Albanija dalyvautų Paryžiaus susitikime, kadangi ir toliau e, apie reparacijas, apie atlyginimus nuostolius Graikijai nekalbama. Trejus metus e, truko šis, ši, ši priespauda mano šaliai ir kol kas reparacijos nesulaukta. Ačiū. Dėkoju. Vakar, sekmadienį, ponas Terikabas sako, e, birželio 5 vyko Barcelonoje didelė manifestacija, kad būtų galima pareikšti susirinkusio poziciją. Hidro, e, hidrologinį planą parengė vyriausybė susijusi su vandens išteklių valdymo tai yra e, vyriausybės sprendimas, tačiau socialinės ryties sprendimai nepriimami, tačiau savo plano dėka e, pažeidžia tos deltos, e, to, tos vietovės teisės. 3000 kubinių hektometrų liks Lebro e, santakoje, tačiau manyčiau, kad turėtume prisijungti prie tų žmonių protestavusių, turime paprašyti, kad Europos komisija pareikalautų Ispanijos vyriausybės atšaukti savo planą. Labai svarbu ginti šią upę, kuri gyvybiškai svarbi visam regionui ir aplinkosaugai apskritai. Ačiū. President. Um, sadly, the dump... Pone pirmininkė, E, toliau tęsiasi Kinijos vykdoma plieno kainų dempingavimo politika. Ir, ir iki šiol yra valstybių narių, kurios blokuoja komisijos pasiūlymą dėl e, sąžiningų tarifų. E, tačiau nepaisant to, aš turiu gerų žinių. E, atitinkama plieno bendrovė buvo nupirk, nu, nupirkta ir jinai išliks ir tokiu būdu bus išsaugota e, daug e, darbo vietų. Ir tai yra susiję su tiekimo e, grandinė tiek Junktinėje karalystėje, tiek e, Prancūzijoje ir mes galėsime ir toliau didžiuotis savo plieno pramonę. Mes ir toliau bendradarbiaujame su leiboristų partijos atstovais ir e, prof, profsąjungomis. Ir mes žinome, kad ES pasisako už solidarumą tarp ir bendradarbiavimą e, verslo ir darbo žmonių. Dėkoju toliau ponas Olčiak, e, ponė pirmininkė, aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip e, neveikia vidaus rinka susijusi su autorių teisėmis. E, mes Europoje turime kolektyvinę autorinių teisų valdymo sistemą ir reikia užtikrinti, kad iš tiesų tų autorinių teisų turėtojai E, gautų atitinkamą atlygį iš e, autorinių teisų agentūrų e, už jų kūrinių naudojimą. Tačiau dažnai e, vartotojai negali e, gauti prieigos prie e, E, kūrinių. Ir dažnai yra taip, kad autorinių teisų agentūros e, atstovauja tik tai savo šalyje esančius autorius ir nėra e, kažkokio atstovavimo ES lygmenių. Manau, kad mes turėtume kažkaip įvesti bendrą europinę sistemą. Dėkuoju toliau ponia Matijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Portugalijoje vyko sisteminiai sukčiavimo e, atvejai ir e, dabar yra sakoma, kad Prancūzijai nebus taikomos sankcijos dėl to, kad jinai yra Prancūzija, o Portugalijai jos bus taikomos dėl to, kad ji yra Portugalija. Ar tai yra indėlis į stabilumą? Uh, E, kai kurios valstybės narės daro viską, kas, e, kad galėtų stabilizuoti savo ūkį, tačiau ES politikai daro viską, kad investuotojai neinvestuotų. Ir nežinau, ar tai, tai yra demokratija. Ar tokia ekonominė ir socialinė katastrofa nėra dar pakankamas E, atsakas, ar ta e, taupimo politika, e, ar jos dar nepakanka. Mes matome dabar viso to pasiekmes ir tai, yra, tai labiau primena ekonominį sabotažą ir dažnai remiamasi kažkokiamis nerašytomis, nerašytomis taisyklėmis. Todėl E, komisa, komisijai galėčiau pasakyti, kad e, nu, nubauskite save, padarysite e, dovaną Europai. Dėkuoju toliau ponas Kan. Pone pirmininkė. Europos Sąjungoje Junktinės karalystės yra labai svarbus dalykas susijęs su Junktinės karalystės ateitimi ir e, jos išstojimas galėtų e, e, sukelti labai rimtus ekonominius padarinius, bus prarasta daug darbo vietų. E, todėl e, e, ta e, reklaminė kampanija, kuri reklamuoja išstojimą, e, neduoda atsako į tas e, potencialias problemas. Ir E, taip pat tai, ta, toje kampanijoje yra teigiama, kad visi migrantai atvykę į Junktinę karalystę yra nusikalteliai. Kadangi aš pats esu migrantas, aš galiu pasakyti, kad tai yra netiesa ir kad migrantai labai daug prisidėjo prie Junktinės karalystės ūkio. Ir e, E, manau, kad Junktinės karalystės žmonės, žmonės supras, kad tie, kurie agituoja už išstojimą iš ES, meluoja ir kad jie pažymės pasilikti, žodį pasilikti savo biuletenėse. Ponas ir ponai, Estijoje 12 procentų piliečių yra vadinamieji piliečiai be statuso, kurie neturi jokios pilietybės. Ir tiek Estijoje, tiek Latvijoje ta problema egzistuoja ir nėra sprendžiama. Per nacionalinius ir Europos rinkimus e, šie e, piliečiai negali dalyvauti ir jau daugybė e, Latvijos ir Estijos piliečių yra e, pasirašę po peticijomis dėl to, kad e, Europos parlamentas atkreiptų dėmesį į šią problemą ir kad ES būtų kaip nors sprendžiama problema. Kad, kad būtų kaip nors sprendžiama ši problema, ypač Latvijoje, tokie piliečiai sudaro labai didelę e, mūsų gyventojų dalį, taigi per rinkimus problemos tikrai akivaizdžios. Dabar ponas Tarėja. Obrigado, senhora Presidente. Senhor Juncker, senhor Draghi e companhia, façam um. Ponas Junckeri, ponia Draghi, visi kiti iš tos kompanijos, pasiklausykite manęs atidžiau. Darbininkų kova lėmė, kad vyriausybės, kurios nedirba jų labui, E, sužlugo, e, kad vyriausybė, kuri nedirbo jų labai, sužlugo ir Portugalijai pavyko sustabdyti e, biudžeto apkarpimus, taip pat sustabdyti taupimo politiką, mažina mūsų atlyginimus dabar viešajame sektoriu netgi nutarta dėl 36 tik valandų darbo savaitės. Tai yra labai svarbus dalykai ir mes darysime ir dar daugiau. Ponas Junkeris e, laik kalba ten, kur kalba savo. Um, tegul mintis kleidžia, tačiau Portugalija yra Portugalija ir mūsų tauta pati savarankiškai rašys savo istoriją. Ačiū. Ponas Liubroton, ačiū ponė pirmininkė. Ponas Junkeris gegužės 31 dieną atvyko į Prancūzijos merų kongresą ir jiems pasakė, kad Europa tai yra jie. Bet juk ne, ponė Junkeri, Europa tai esate jūs. E, griežto taupimo politika, nuo kurios susilpnėjo atskiras komunos, juk esate jūs, merai nu, yra to aukos, jūs esate jų būdelis. 27 e, milijardai eurų struktūrinių fondų šešiems metams tiek buvo skirta Prancūzijai, tuo tarpu um, Prancūzijai tuo pačiu laikotarpiu Europos Sąjunga kainavo du kart daugiau. Tai yra budelis, kuris šaiposi iš aukų, jiems sakydamas, cituoju, Europos komisija turi ginklą. Jūs esate juk finansinės oligarchijos atstovas, kuri traiško tuos merus be jokio be jokios širdgraužos. Panama Paper skandalas šiandien, tafta galbūt rytoj e, ir LuxLeaks skandalas vakar. Tačiau norėčiau pasakyti, kad e, jūs populistais vadinate tai tos žmonės, kurie iškelia tas problemas, o šiaip juk tie žmonės yra patriotai, ne kas kita. Dėkoju. Uh, Papadakis. Ponas, Pap... Ponas Papadakis. Sirisan Anel vyriausybė Graikijoje vykdo e, mokestinę reketo politiką, kad galėtų dirbti didžiųjų koncernų labai, mm, yra privatizuojami svarbus objektai. Ir kaip tik tokia įprasta praktika yra Europos Sąjungoje, kai Europos Sąjungos institucijos ir Europos e, parlamentas nedirba ir taip, kaip turėtų ir neapsaugo šimtų tūkstančių darbuotojų, kurie yra masiškai atleidžiami, kuriems neleidžiama organizuoti streikų ir tai tik tai tam, kad kapitalas dar daugiau išloštų. Būtent tai buvo sutarta su Graikijos vyriausybė. Galime reaguoti tik tai organizuodami klasinę um, kovą ir bandydami vėl susigražinti mums priklausančias teisės. Kągi posėdis nutraukiamas dabar ir bus pratestas rytoj 9 val. ryto. Darbo tvarkė yra išplatinta, ją rasti Europos parlamento interneto svetainėje.